rezultatų. Taigi, e, tiek ilgiau nekalbėsiu, sutaupiau dvi minutės, nes anksčiau pradžioje e, kalbėjau šiek tiek ilgiau. Dėkojame komisarai. Baigime diskusiją šiuo darbo tvarkės klausimu, perėsime prie kitos, kitos temos. Kolegės Nikolai pranešimo moterų padėtis karo sąlygomis. Suteikiu Jums žodį keturioms minutėms. Komisar, stimats koleč. Uh, Ačiū, ponė Prieinkė, komisarė, kolegos. Nemanau, kad man pavyks per keturias mintas apžvelgti visą pranešimą, tačiau paminėsiu kai kuriuos klausimus, kurie man atrodo yra svarbiausi. Šis pranešimas parengtas tinkamu metu Primityvios visuomenės išrado e, prievartavimą karo metu, ir tai, bet tai išlieta ir dabartinių visuomenių rykštė. E, tai yra tema, kuri turi didžiulių pasiekmių ir daro poveikį valstybių elgesiai. Paimkime pavyzdžiui Kongo konflikto pavyzdį, kur e, įvyksta po 16 išprievartavimų per dieną ir e, šis reiškinys toli gražu neišnyko. Pranešime aiškiai sakoma, kad e, problemą reikia spręsti per lyčių e, lygybių perspektyvą, per galimybių lygybių perspektyvą, kad moteris ir vyrai e, elgtųsi kaip partneriai vienodomis sąlygomis, užkirzdami kelią konfliktams, palaikydami taiką ir dirbdami kartu po konfliktų atkuriant e, gyvenimą. ES e, imas ryštingų žingsnių kovojant su šiuo reiškiniu, tačiau nacionalinių lygmenių tik tai 10 valstybių narių turi savo planus, dar penkios e, rengia tokius planus. Tai reiškia, kad mes kol kas nepasiekėme patys savo iškeltų tikslų. Manau, kad išorės veiksmų tarnybos įsteigimas ES yra galimybė ES e, veiklą sustiprinti, padaryti labiau matomą, o delegacijos dirbančios e, konfliktinėse situacijose turėtų įtraukti ir moteris, nes jos e, vertingai gali prisidėti nes prie tvarios socialinės taikos. Teisingumas ir taika negali būti atskirti vienas nuo kito. Nebaudžiamumo reiškinys yra plačiai paplitęs Todėl galimybė kreiptis ir tarptautinį baudžiamą į teismą yra labai svarbi. Mums reikia rasti tinkamų, tinkamas e, teisinės priemonės, kad e, žmonės e, padarę karinius nusikaltimus būtų persekėjimo. Kitaip aukos kenčia dar labiau, na, įskaitant ir ir apimant ir visą visuomenę nuo tokio nebaudžiamumo. ES turėtų gyvendinti e, jungtinių tautų e, rezoliuciją 1960 ir e, padėti kovoti su šiuo reiškiniu. ES turi pademonstruoti tvirtą atsidavimą moterų saugumo apsaugos klausimams. Valstybių narių karinės struktūros turi atsižvelgti ir į lyčių aspektą žmonės turėtų būti parenkami pagal nuopelnus. Na, o ES yra daug moterų, kurios nusipelno vadovauti karinėse srityse. Ir valstybės narės tai turi turėti galvoje, ja, tvarkydama savo karinės pajėgas. Žinoma, e, per šias kelias minutės neturėjau laiko apžvelgti visų problemų, tačiau dėkoju dar kartą visiems šešėliams pranešėjams ir politinėms frakcijoms dirbusiams kartu su manimi rengiant pranešimą. Dėkojame pranešėjai. Vėl spontaniškiams pasisakymams susirašė daugiau kolegų, negu turime laiko, todėl aš pabandysiu suteikti žodį atsižvelgdamas ir į lyčių lygybę. Matera, aš sveikinu Jūs išrinkus Jūs vicepirmininku ir taip pat sveikinu pranešėją parengus puikų pranešimą. Labai svarbu padėti toms moterims, kurios aktyviai dalyvauja sprendžiant karo metu iškilusias problemas. Labai svarbu kovoti su kurtu smurtu, karo sąlygomis, tuo labiau, kad moteris tokiomis aplinkybėmis tampa pirmosiomis aukomis. Dėl to moteris e, susirga psichinėmis lygomis, e, problemų kyla jų problemoms. Labai svarbu bausti nusikaltelius už tokias veikas, negalima taikstyti su nebaudžiamumu. Taip pat labai svarbu siekti, kad daugiau moterų dalyvautų priimant svarbiausius sprendimus, ypač po to, kai yra švelninama pokarinė situacija. Dabar sutikiu žodį vienam minutėjai Flasikovai Benovai. Labai ačiū, pirmininkė. Per pastarai dešimtmetį nedaug pasiekta pažangos užtikrinant didesnį moterų dalyvavimą vieša, viešo administravimo srityje, pritaikyta kvotų sistema, nežiūrint to, mažiau negu 10 procentų moterų dalyvauja taikos darybose, o moteris yra labai e, svarbus veiksnys e, tarp kultūrinio komunikavimo srityje, jos padeda lengviau laužyti stereotipus, gali lengviau bendrauti su moterimis konfliktinėse situacijose. E, lyčių klausimas dažnai laikomas antrinės svarbos kultūriniai, religiniai e, tradiciniai dalykai dažnai kaltinami e, dėl to, kad nepasiekta e, pažangos. E, saugumo misijose moteris turi būti įtrauktos dar į planavimo etapą taikos, kuriame moteris gali suvaidinti didelį vaidmenį. Ačiū toliau ponas Romeva ir Rueda. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus ne tik dėl moterų vaidmens karo situacijose, bet taip pat dėl to, kad moteris labai dažnai tampa aukomis taikiniu. Moteris taip pat gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį, kuriant taiką, atkuriant visuomenės, keičiant tam tikrus stereotipus, kurie atvedė kai kurias visuomenės į karą. Ir tą e, reikia e, pabrėžti ne tik rezoliucijoje, e, bet ir pabrėžti tas, akcentuoti tuos dalykus, apie kuriuos kalba Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 1325 ir 1820. ES turi dabar puikią galimybę šį klausimą akcentuoti ir padaryti jį vieną svarbiausių e, elementų savo išorės veikloje. Ačiū. Dėkojame. Kolegė Češkova, vieną minutę. Pone pirmininkė, baisus nusikaltimai prieš moteris ir mergaitės karinių konfliktų metu yra aiškus ženklas, kad jų teisų nepaisama, nepaisant visų pastangų. E, lytiniai nusikaltimai, prekyba žmonėmis, kitos e, lytinio prievartavimo formos e, naudojamos karos, karų ir konfliktų metu visame pasaulyje. Negalime to toleruoti. Todėl aš pritariu pranešėjais pranešėjos idėjai, kad reikėtų ir parengti karinių ir civilinių misijų elgesio kodeksą, o e, lytiniai nusikaltimai turėtų būti nusikaltimai, kurie, dėl kurių būtų persikėjama. E, aš pritariu pasiūlymams stiprinti moterų vaidmenį aukšto ligmens politinėme dialoge, e, moterų vaidmenį civilinėse tarptautinėse misijose ir e, tai prisidėtų prie, tai turėtų būti iš anksnė sąlyga bet kokiems e, taikos procesams. Ačiū poniai Češkovai. Dar dviem kalbėtojams suteiksiu žodį. Nedelčiava, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę, suteikiu jums vieną minutę. Merci, monsieur le président. Pendant les deux premières guerres. Dėkuoju, pirmininkė. Per uh, E, du pasaulinius karus moteris neteko savo vyrų ir vaikų, o dabar moteris tampa e, aukomis karo tiesioginėmis, jos yra prievartaujamos, e, žeminamos. Seksualinė prievarta turi būti laikoma karo nusikaltimu. Dėl to aš sveikinu mūsų pranešėjos darbą tie dalykai turi e, ir psichologinės, ir fizinės pasiekmes, bet poveikis gali būti dar didesnis, nes e, tai atsiliepia neigiamai ir vyrams, kurie negalėjo apginti savo žmonų, turi tai neigiamų pasiekmių ir vaikams, ir tos pasiekmes gali tęstis iš kartos į kartą. E, reikia e, stiprinti moterų vaidmenį, e, sprendžiant konfliktus tiek civilinėmis, e, tiek karinėmis priemonėmis. ES turėtų turėti specialų atstovą moterų saugumo ir taikos klausimas. Ir norėčiau paklausti komisijos narės, ar ketinama tokį postą įkurti ir jeigu taip, tai kada. Paskutinis kalbėtojas ponas Luhan. Um, și Comisia de uh, Securitate și Apărare este foarte preocupată de acest subiect. Um, sunt gynybos ir saugumo pakametečiui taip pat rūpi šis klausimas. Aš e, sutinku su pranešėja, kad nusikaltimai prieš moteris karo metu e, turi būti persekėjimai. Nebaudžiamumas nėra, e, neturėtų būti įmanomas. Deja, smurtas prieš moteris naudojamas kaip karinė taktika. Deja, labai dažnai tokie apie tokius incidentus nepranešama, dėl jų nėra niekas persekėjamas. Išorės veiksmų tarnyba turėtų skirti ypatingą stebėtoją moterų apsaugai konfliktų zonos, siekiant užtikrinti, kad moteris būtų apsaugotos nuo visų uh, smurto rušių. Ačiū. Herzlichen Dank. Dėkuoju. Pane Šefer, aš pamačiau, kad jūs pagėdavote žodžio, tačiau mes neturime tiek laiko, turime daug užsirašusių kalbėti, negaliu suteikti žodį žodžio visiems. Tačiau, nors ir tema svarbi, mes turime žengti toliau savo darbo tvarkė. Gal aš ir galėsiu suteikti jums žodį išimties tvarka. Gal dėl to, kad tema yra labai svarbi, aš suteikiu Jums galimybę pasakyti vienai minutiai. Ačiū pirmininkai, gerbiamos, mės kolegos, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad moterys dažnai išnaudojamos karo sąlygomis, o situacija blogėja, pavyzdžiui, rytinėme Konge. Ir ten vyrauja nebaudžiamumas. Aš lankiausi Kongo provincijose ir susipažinau su situacija, su ta sudėtinga psichologinė e, e situacija, su kuria susidurė nukentėjusios moterys. Labai svarbu gerinti ir reprodukcinę moterų sveikatą. Tai labai svarbus dalykas kartu galvojant apie moterų teises e, karo sąlygomis. O karo nusikaltimas yra karo nusikaltimas, o moteris negali būti karo priemonė arba instrumentu. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegė, e, komisarai Georgievai. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau pirmiausia padėkoti Jums nuoširdžiai už pranešimą, ponė Nikolai. Ir už tai, kad Jūs įtraukėte šitą klausimą į darbo tvarkę po to, kai aptarėme kitą labai svarbę temą. ES labai rimtai žvelgia į šį klausimą, į moterų vaidmenį, užtikrinant taiką. Jungtinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucija buvo priimta, bet to anksčiau buvo priimtos ir kitos rezoliucijose, kuriuose yra laikomasi nuoseklaus požiūrio ir stengiamasi taikyti visas turimas priemonės. 2008 metais ES prieėmė e, savo veiksmus dėl dviejų jungtinių tautų rezoliucijų įgyvenimą 225 ir 2000, 1820 rezoliucijos. 1325 e, rezoliucija yra numatoma įtraukti moteris į e, įvairius veiksmus, taip pat mažinti smurtą prieš moteris, taip pat yra numatytas finansavimas ES stabilumo priemonė yra pagrindinis instrumentas, kuris leidžia taikyti stabilizavimo priemonės ir taikos atstavim, at, atstatymo priemonės ir tas finansavimas gali būti skiriamas ir siekiant apsaugoti moteris, vaikus ir taip pat neįgalius asmenys, asmenys su negale. Mes pritarėme siūlymui apsaugoti moteris konfliktų zonuose, naudojant mūsų humanitarnės pagalbos priemonės ir taip pat manome, kad reikėtų naudoti ir kitų programų lėšas skirtas tikslingai moterims. Po trijų savaičių aš vyksiu į Kongą ir ten bandysiu domėtis būtent šiuo mūsų temos pagrindiniu klausimu, tai yra moterų apsauga, taip pat kovai su moterų prievartavimu. 17 valstybių yra priimtos atitinkamos programos, komisija yra numačiusi 2009-2010 metų laikotarpiui skirti 500 milijonų eurų. Visos e, taikos palaikymo misijos numato taip pat ir atinkamas priemonės užtikrinti lyčių lygybę ir taip pat e, apsaugoti moteris. Taip pat yra numatyta vaikų apsauga taikos atstatymo programų įgyvendinimo planuose Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad labai svarbu atsižvelgti įvairius humanitarinius aspektus konflikto zonose, bet ypač į smurtą moterų adresu. Mes manome, kad labai svarbu atstatant taiką numatyti moteris kaip darybininkės taip pat numatyti atstovą moterų klausimams spręsti išorės veiksmų e, tarnyboje. 13 valstybių jau prieimė atskiras nacionalinės veiksmų programas, Vokietija numatė atskirą iniciatyvą, kuria siekiama užtikrinti e, apsaugą moterims. Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1325 numatė konkrečius žingsnius apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės e, pažeidžiamus sluoksnius, ypač moteris. Visose valstybėse svarbu kovoti su e, seksualiniu smurtu, Labai svarbu, kad moteris būtų įtraukiamos labiau į taikos atstatymo procesus ir Keti Aštant e, gruodžio mėnesį pareiškė, kad ji galvoja apie ypatingą įgaliotinį žmogaus teisų klausimams, kuris taip pat imsis ir e, moterų apsaugos uždavinių. Labai dėkoju už šiandien vykusią diskusiją. Dėkojame komisariai Georgievai. Baigėme balsavimą, baigėme diskusiją šiuo klausimu, balsuosime 12 val. Kitas pranešimas bendrovių teisės direktyva dėl bendrovių būstų perkelimo į kitą valstybę. Prane...